Good morning, everybody. We will start. Labas rytas. Pradėsime posėdį. Taigi pradėsime šios dienos posėdį. ir devintas punktas pagal darbo atvarkę yra pirmininkės pranešimai. Mes ką tik turėjome koordinatorių posėdį, kur buvo priimti įvairių sprendimai. Mes kalbėjome apie įvairių nuosavos iniciatyvos pranešimų laiko paskirstimu. Jūsų frakcijų koordinatoriai turi informaciją apie tuos laikus ir kas bus pranešėjai, taigi jūsų frakcijos perduos jums tą informaciją. Ir dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra diskusijos apie e, moterų ir vyrų lygybės 2013 ataskaitą, kurią parengė ponas Tarabela ir žodį suteiksiu jam, kad jis galėtų pristatyti savo pranešimą. Dėkoju pirmininkė, kaip jau ir sakiau, pirmosios diskusijos metu siekiau balanso tarp įvairių temų šioje, šiame pranešime pirmiausia susitelkiau ties ekonominė dimencija moterimis visuomenėje, moterų užimtumu, taip pat moterų skurdu taip pat nesaug, nesaugia situacija moterimis, kurios vienos augina vaikus, pavyzdžiui. Antra tema yra šeimos ir darbo derinimas. Trečia tema - smurtas prieš moteris ir kova su juo. Ir ketvirta tema yra seksualinės ir e, reprodukcinės teisės. Pirmiausia, kalbant apie 2020 e, strategiją, ten yra tikslai e, E, sukurti inteligentišką ir išmanę bei e, stabilę ekonomiką. Ir čia labai svarbu užtikrinti moterų užimtumą. Tikslas yra 75 procentai iki 2020-ųjų. Ir prisimenu, kad per praėjusį pranešimą 2010-aisiais buvo siekiama 50 procentų tikslas. Ir dabar e, tas e, užimtumo e, rodiklis yra 59 procentai, taigi situacija kiek pagerėjo, žinoma. Tačiau esame dar toli nuo tikslo. Taip pat, žinoma, reikia užtikrinti kokybišką darbą, sumažinant skirtumus tarp darbo užmokesčio tarp vyrų ir moterų, taip pat kovoti su vertikale ir horizontale segregacija lyčių, nes Kartais moteris linkusios pasirinkti, taip sakant, antrinės profesijas, nemokslinės profesijas tiesiog dėl savo lyties. Taip pat kalbama ir apie žmonės, kurie e, nesidomi informaciją, nesimoko, kurie tiesiog atmeta tą visą turimą informaciją ir nesintegruoja į darbo rinką. Ir šios asmenys taip pat reikia kreipti didelį dėmesį. Kitas aspektas pagal 2020 strategiją yra skurdas ir Europos Sąjunga siekia sumažinti tuo, tą skaičių 20 milijonų, kuriems kyla skurdo grėsmė skaičių. Taip pat e, realybėje labai sunkiai gyvena vieno tėvo šeimos, kurioje yra tik vienas iš tėvų ir ten situacija nuolat balansuoja ant skurdo ribos ir ypač nuo to nukenčia moterys, nes viena iš keturių pensinio amžiaus moterų Europoje gyvena ant skurdo rimos, o vyrų tokių yra vienas iš šešių. Taip pat viena iš trijų e, nevedu, ne, netikėjusių moterų yra, ar vienišų moterų rizikuoja e, atsidurti skurde. Taip pat, e, mažinant skurdą, būtina sumažinti pensijų skirtumus ir dabar tas skirtumas pensinių, pensinių išmokų yra 39 procentai. Ir būtina pakeisti valstybėse narėse e, mokestinės sistemas, bent jau nenubaudžiant, nenuskriaudžiant vieno tėvo šeimų ir e, pensinio amžiaus moterų. Toliau kalbama apie e, darbo ir šeimos gyvenimo derinimą. Tai yra jautri tema, ar kalbėsime apie vyrus ar apie moteris. Tačiau kultūriškai taip susiklosti, kad būtent moteris e, nuo to kenčia labiau. Bet e, man atrodo, kad e, užduotis namų, namų darbus reikėtų dalintis vienodai. Ir tam reikia, kad valstybės narės imtųsi įvairiausių priemonių, eitų dar toliau negu Barcelonos tikslai. Čia kalbu tiek apie darbo valandas, darbo trukmę, taip pat rūpinimasi vaikais paslaugas. Kalbant apie tėvystės atostogas, septynios valstybės narės apskritai neturi tokios galimybės tėvams numačiusios. Graikija ir Luksemburgas siūlo tik dvi dienas, pavyzdžiui. Negalime pamiršti ir tėvų, ir vaikui gimus. Mes vienodai mokomės e, rūpintis tais naujagimiais, keliantis naktį ir užsimant visais kitais su to susijusiais darbais. Taigi, akivaizdu, kalbant apie tai, reikėtų ir reikalaujame, kad valstybės narės labiau primintų, pri, pri, pripažintų ir tėvo vaidmenį gimus vaikui tėvystės atostogų metu. Reikia daryti pakeitimus teisės aktuose, užtikrinant ir tėvui galimybę dalyvauti savo naujagimio gyvenime ir kad e, tas laikotarpis būtų vienodas ir vyrams, ir moterims. Tai susišaukia su šeimos ir darbo derinimu, tačiau taip pat ir su užimtumo klausimu, nes tokiu būdu motinos galėtų gimdyti vaikus ir taip pat saugiai sugrįžti į darbą. Ir žinoma, visi esame kalti dėl to, kad mm, įstatymai nepasistumėjo šią kryptimį, galima kaltinti šiek tiek tiek tarybą, tiek Europos parlamentą. Tačiau šiokios tokios pažangos jau pasiekta. Dabar esame tarpinės situacijoje, turime tarpinį sprendimą. Tačiau pasikartosiu, šis teisės aktas dabar yra įstrigęs ir būtina parlamentui pasistumėti priekiai, bendradarbiaujant su taryba. Toliau, smurtas prieš moteris. Pagal paskutinius duomenis, viena iš trijų moterų Europoje yra nukentėjusi nuo seksualinio, fizinio ir kitokio smurto. Ir Europos parlamentas ir toliau spaus komisiją ir valstybės narės, kad jos ratifikuotų uh, Stambulo konvenciją, kaip galime greičiau. Dabar tik aštuonios da, šalis tai padarė, Austri, tarp jų Austrija, Švedija, Danija, Italija. Ir reikia, kad ir kitos e, ratifikuotų šią konvenciją. Žinoma, labai puiku gražiai kalbėti, bet reikia imtis ir veiksmų. Tai 20 valstybių narių, kurios to nepadarė, privalo tai padaryti. Toliau, e, kova prieš smurtą prieš moteris. E, aš jau 2010-2011 e, surinkau didžiąją daugumą parlamentarų parašų rem, remiančių šią kovą. Tai yra svarbi tema, kadangi ji padeda pritraukti dėmesį į šį klausimą, kuris e, dažnai dar yra tabų. Uh, Ir situacija įvairiose šalise, kovojant su šiuo smurtu, labai skiriasi. Taip pat labai svarbu gauti patikimus ir palyginimus statistinius duomenis. Taip pat e, užsimti smurto prevenciją. Taip pat kalbėjau apie seksualinės ir reprodukcinės teisės, tai yra labai svarbus klausimas. Reikia įtvirtinti šią poziciją. Aš parašiau tekstą šiame pranešime, kuris atitinka 2010 mano pranešimą, kur buvo viena dalis skirta šiai temai. Ji buvo labai griežta, labai stipri. Būtent ten buvo sakoma, kad moteris turi turėti teisę į savo kūną. Aš tuo nenoriu daryti spaudimo, bet tiesiog konstatuoti, kad šį skirsnį um, šis skirsnis buvo, už jį balsavo da, svari dauguma parlamentarų, balsuojant už praeitą pranešimą. Ir baigiant noriu pasakyti, kad žinoma, šis pranešimas yra ne iki galo išbaigtas, nes turėjau vairių apribojimų. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad galima šiandien bei ten pridurti tam tikrų elementų, atsižvelgti į kai kurios pakeitimus. Galima, pavyzdžiui, pakalbėti apie ypatingą žemės ūkiją dirbančių moterų situaciją, taip pat sportininkių moterų situaciją, taip pat moterų mokslininkių situaciją. Tačiau raginu jūs prisidėti prie šio teksto, jį tobulinant ir manau, kad svarbiausia pasiekti pusiausvirą, kad būtų išlaikytas demokratijos principas ir taip pat išvengti to, kad e, tekstas netaptų kaip kokia kalėdų eglutė, kur visko būtų prikaišata, pri, pri, prikabinėta ir nieko, nieko svaraus nepasakyta. Man atrodo, reikėtų palikti e, pranešimo struktūrą tokią, kokia jie yra ir pridėti tik esminius elementus. Praėjusi kadencija šiek tiek pakenkė, praėjusios kadencijos darbas šiek tiek pakenkė šios temos vystimuisi tiek komisijoje, tiek pas mus. Ten buvo rengiant e, įstatymą, tą, tą dokumentą anksčiau buvo prikaišota šio bei to ir, ir, ir net tiek aktualių dalykų, bet mes e, atmetėme pranešimą dėl moterų ir vyrų pranešimų ir man atrodo, kad tai e, buvo teigiamas signalas. Mes gyvename pasaulyje, kuriame yra vyrai ir moteris ir man atrodo, kad moteris nusipelno tokios pačios situacijos, tokių pačių teisų kaip ir vyrai. Ir e, pakeitimų teikimo galtinis terminas yra gruodžio 9 diena, kitą savaitę. Tikiuosi, kad viskas mums pavyks ir bus gerai. O ačiū Jums uždėmesi ir dabar noriu išklausyti diskusijų. Ačiū, ponė Tarabela, ačiū už pranešimą ir jo pristatymą. Visiškai akivaizdu, kad tai tik pradinė pranešimo versija ir akivaizdu, kad ne viską jūs galėjote išdėstyti, nes jūs riboja formalus pranešimams nustatyti reikalavimai. O dabar noriu pradėti diskusiją ir suteikti žodį ponė Bilbao Braninka. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Tarabela už visą darbą, kurį jis atliko, už visą tą darbą, kurį jisai seniai jau dirba lyčių lygybės srityje. Tikrai ata, e, pranešimas pakankamai išsamus. Ir nekartosiu viso to, ką jau minėjo pranešėjas, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą pakeitimų. Ir manau, kad trumpai galiu pasakyti taip, aš tikrai pritariu o, tam, kad kai kurie pakeitimai kad kai kurie pakeitimai būtų priimti, nes mums reikia siekti geresnių įdarbinimo sąlygų. 60 procentų, 60 procentų universiteto absolventų tai yra moteris, bet nebūtinai baigus universitetą iš tiesų yra įgyjami reikalingi įgūdžiai darbui. Ir kitas dalykas, nebūtinai aukštą įsilavinimą turinti žmonės gauna aukščiausius atlyginimus. Mes taip pat turėtume dar pagalvoti ir apie tai, kaip mes ką reklamuojame, tai yra galvoti, ką sakome, kokius žodžius vartojame. Ir tikrai, aš labai siūlyčiau perskaityti stambiausių Europos dienraščių pirmuosius puslapius, jų antraštės. Ką jūs pamatysite? Nuotraukos tik vyrų, nors yra moterų politikių pavyzdžiui, bet jos tarsi yra uh, antrarūšės, nesvarbios. Ir savaime yra sakom, e, duodama suprasti, kad jos maždaug užsima socialiniais reikalais. Todėl aš išvelgiu struktūrinių problemų, su kuriomis mes susidūrėme kiekvieną dieną. Ir tai nėra normalu. Nebent mes aišku pripažinsime, kad netokios jau didelės pažangos pasiekėme lyčių lygybės užtikrinimo srityje. Ir manau, kad mums reikia atskiros politikos kuri leistų užsiimti, pavyzdžiui, tik moksliniais tyrimais ar kažkokiu kitokią profesinę veiklą. Mes e, Baskų krašte ėmėmės tokios iniciatyvos tam, kad e, pavyzdžiui, moterims būtų suteikta daugiau galimybių užsiimti moksliniais tyrimais, ir tai reiškia, kad jos tada pasirenka vien atitinkamas ir studijas. Kai kalbame apie paslaugas moterims, apie e, profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimo, mes neturime pamiršti ir senelių priežiūros. Ir, ir, neturime pamiršti vaikų priežiūros paslaugų, nes labai dažnai tos paslaugas atlieka moteris, todėl reikia sukurti platesnį tokių paslaugų tinklą tam, kad moteris galėtų lygiaverčiai dalyvauti darbo rinkoje. Sporte, mene, kinematografijoje, visur matome diskriminacijos apraiškas. Bet mes dar vieną dalyką pamirštome, tai yra neįgalios moteris. Jeigu moteris yra neįgali, tai a, jos diskriminavimas yra dvigubai stipresnis. Mes dažnai net apie tai nekalbame. Ir baigdama pakartosiu, kad iš tiesų tai yra struktūrinio pobūdžio problema. Mes apie tai labai dažnai kalbame, bet nepamirškite, kad žmonių mokymas anaip tol nereiškia, kad kažkoks blogas reiškinys bus pašalintas iš mūsų visuomenės. Pavyzdžiui, kad apmokius vyrus, smurtas namuose dings. Tai neadekvatus, nelygiaverčiai dalykai. Ir tai tik dar vienas argumentas, kad labiau būtų kreipiamas dėmesys į struktūrinės problemas, apie kurias kalba pranešėjas. Taigi, bendrai aš pritariu pranešėjui, bet yra kai kurie dalykai, kuriuos reikia išskirti. Tokie, e, tai būtų, pavyzdžiui, lygių sąlygų sukūrimas europinių lygių, atitinkamos teisinės bazės įtvirtinimas. Dažnai galvojama, kad lygios galimybės, lyčių galimybė yra labiau privataus sektoriaus problema nei viešojo sektoriaus problema. Bet aš manau, kad ta problema egzistuoja tiek ten e, abiejose sektoriuose. Ir daugelį dalykų mes galėsime pasiekti tik išsprendę struktūrinės problemas. Ačiū, ponė Bilbao. Labai prašau visų, kad pasisakydami nepamirštų laiko reglamento, nes šiandieną daug klausimų turime aptarti. Iki prasidant klausimams, kuriuos aptarinėsime kartu su lybė komitetu. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbu e, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, kolegės Marija Gabrielė vardu. Ji negalėjo atvykti šį rytą. Ji man perdavė tam tikrą informaciją. Pirmiausia, paprašė padėkoti pranešėjui ponui Tarabelai už šį pranešimo projektą. Jis mums labai patinka ir mūsų galva. Mm, jame nagrinėjami mums esminiai klausimai e, mums kaip EPP narėms Tai yra būtent nevienodo darbo užmokesčio klausimas, taip pat e, kalbama apie būtiną kovą prieš lyties stereotipus darbo rinkoje, taip pat e, kalbama apie būtinybę kovoti su smurtu prieš moteris Taip pat užsimenama apie būtinybę ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ten taip pat primenama, e, kad taryboje būtų priimtos susijusios direktyvos šioje srityje. Ir ponas Tarabela iš tikrųjų į savo pranešimą įtraukė E, visus aktualius dalykus ir jam pavyko pasiekti pusiausvyrą tarp įvairių temų. Ir šios temos atliepia mūsų komiteto tikslus. E, Pone Gabriel teiks tam tikrus pakeitimus, ypač kalbant apie karjeros įvairinimą, taip pat e, segregacijos mažinimą darbo rinkoje, taip pat kaip skatinti moteris imti savo verslo. Uh, E, kai dėl kovos su lyčių stereotipais ir švietimo vaidmenių bus pateiktas pakeitimas siūlantis konkrečias priemonės e, padėsiančias pagerinti darbo ir šeimos gyvenimo derinimą. Nes pats Tarabela sakė, kad šis klausimas aktualus tiek vyram, tiek moterim. Ir šis pranešimo projektas dabartinėje savo stadijoje, mum atrodo, subalansuotas ir ponia Gabriel vilėsi ir tikiuosi, kad tai dėrės su tuo, ką sakė ir ponas Tarabela. Taigi, vilėsi, kad kolegos apgalvotai teiks pakeitimus, nes reikia atsižvelgti tiek į turinio, tiek į laiko apribojimus ir nereikia, pa, reikia vengti, kad, kad šis pranešimas netaptų tą kalėdų eglutę, kur visko prikaišėta. Reikia to vengti, reikia vengti perteklinės informacijos, perteklinių elementų. Dėl to visiškai pritariu ponui Tarabelai. Tam, kad mūsų darbas būtų ir atrodytų patikimas. Pone Gabriel tikrai laikysis labai konstruktyvaus požiūrio ir kartu su ponu Tarabela tikisi pasiekti visus būtinius kompromisus, kad būtų užtikrinta, jog pranešimas būtų patvirtintas tiek mūsų komitete, tiek plenarinėje sesijoje nes jis iš tikrųjų prisidės prie ES politikos e, gerinimo siekiant didesnės lygybės. Dėkoju. Gracias, señora Legrip. Tiene la palabra la... Dėkoju. Dabar žodis kolegijai Legrip. Norėjau pasveikinti pranešėją už parengtą pranešimo projektą. Iš ties svarbas temos buvo įtrauktas į pranešimo projektą ir turėčiau tik keletą pastabų. Visų pirma, norėjau pastebėti, kad diskriminacija dėl lyties, moterų diskriminacija yra dalykas, kuris smarkiai takoja moterų užimtumą. Ir moteris, kurios patiria diskriminaciją, yra daugelio tyrimų objektas ir viskas priklauso nuo požiūrio. Labai dažnai diskriminacijai yra pagrįsta lytimi, labai dažnai vyrai yra aktyvesnis e, darbo rinkos, aktyvesni darbo rinkos dalyviai ir moterims yra sunkiau susirasti darbą. Jos dažniausiai e, lieka ir dirba namuose. Galbūt reikėtų reikėtų laikytis tokio naujesnio požiūrio ir pranešime bandoma tai daryti. Reikėtų parengti pranešimą su visomis pagrindinėmis temomis, tačiau, žinoma, nereikėtų suminėti visko viename pranešime. Ir mano pakeitimai bus būtent ir susiję su tuo, kad pranešimas toks ir būtų. Dėkuoju, dabar žodis kolegai Petyje. Ačiū pirmininkė. Viskiškai sutikčiau su kolegomis ir kolegėmis, kurie sako, kad reikėtų labiau subalansuoto pranešimo. Pranešėjas minėjo, kad negalėjo įtraukti visų temų, kurias norėjo paminėti. Ir iš ties rekomendacijos, kurios paminėtos pranešime, yra teigiamos, bet manau, kad tinkamas yra pasiūlymas vėl iškelti diskusijas dėl motinystės atostogų klausimo ir dėl pakartotinio direktyvos svarstymo. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į moterų kaimo vietovėse teisės. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau įtraukti į pranešimą, tai yra kalbėti apie neapmokamą darbą namuose, namų rašos darbus. Uh, Labai dažnai e, šeimose, e, kuriuose yra vaikų, moteris daugiausia laiko praleidžia e, daryti atlikdamos namų ruošos darbus ir jos praleidžia daug daugiau laiko nei vyrai ir šis darbas nėra pripažįstamas. Reikėtų galbūt tai paminėti pranešime ir pateikti rekomendaciją, kad moteris turi teisę po motinystės atostogų grįžti į buvusią darbo vietą. Deja, labai dažnai ši teisė moterų yra pažeidžiama. Pritarčiau pranešėjui, bet 14 punkte yra pabrėžiama, yra kalbama apie moterų teisę į e, seksualinį ir reprodukcinį sveikatą, bet aš manau, kad abortas tai nėra e, žmogaus teisų dalykas ir lyčių lygybės dalykas. Dar vienas pranešimo trūkumas yra tai, kad čia ignoruojama tiek vyrų, tiek moterų teisė į sveikatą. Pavyzdžiui, teisė į ankstyvą vėžio e, nustatymą. Manau, kad reikėtų žmonėms e, skirti e, bent vieną dieną per metus sveikatos tyrimams atlikti. Žmonės labai daug dirba, neturi laiko pailsėti, neturi pakankamai laiko šeimoms. Ir išklausysiu viską, kas buvo pasakyta, e, būtent tokius pakeitimus e, temomis, apie kurias ką tik kalbėjau, planuoju pateikti pranešimui. Dėkoju, dabar žodis kolegai Vastien. Sebastian. Ačiū pirmininkė. Norėjau atsiprašyti kolegės Anasutasų vardu, nes ji negali būti šiandien čia. Ji yra žaliųjų frakcijos atstovė pranešimų. Labai geras pranešimas, aiškiai suformuluotas. Džiaugiamės, kad buvo įtrauktas punktas dėl seksualinį teisės į lytinę ir reprodukcinę sveikatą dėl, taip pat dėl uh, moterų ir vyrų uh, vietos valdyboje bei dėl Stambulo konvencijos. Norime taip pat paraginti visas valstybės, kurios to nepadarė, tai padaryti. Taip pat pateiksime keletą pasiūlymų pakeitimams. Norime iškelti klausimą dėl turinio kai kurių punktų. Norime kalbėti apie uh, krizės metu sumažintų išmokų įtoką moterims sveikatos apsaugos rytise ir įtaką vyresnio amžiaus gyventojams. Taip pat svarbu paminėti, kad moteris yra priklauso tai labiau pažeidžiamųjų asmenų grupiai. Taip pat norėjome pasiūlyti į Europą 2020 strategiją įtraukti e, lyčių aspektą ir paminėti neteis, tą atotrukį tarp vyrų ir moterų užmokesčių skirtumo. Taip pat norime pasiūlyti į ES valstybių narių ekonomikos, ekonominės politikos priemonės įtraukti e, lyčių aspektą. Mums labai svarbu, kad būtų atkreiptas dėmesys tarp vyrų ir moterų gaunamų pensijų. Džiaugiamės, kad buvo paminėtas e, fiskalinis aspektas, da, kaip darantis įtaką lyčių lygybei. Labai svarbu atkreipti dėmesį į individualias teisės, fiskalinės teisės ir socialinės e, teisės. Galiausiai norėjome paprašyti komisijos įgyvendinti priemonės kovojant su smurtu prieš moteris. Iš ties labai kompleksinė, sudėtinga tema, stengsimės, kad pateikti mūsų pasiūlymai pakeitimams būtų aiškus, konkretus ir trumpi, kad pranešimui, e, pranešimą išdarkytų. Dėkoju kolegai Sebastian, dabar žodis e, kolegi Fihet. Väldigt mycket man skulle vilja ha med, men jag Daug kalbėjome apie šį pranešimą, norėjau padėkoti pranešėjui Tarabelai. Žinoma, turime ir norime daug ką pasakyti, bet svarbu turėti tokį subalansuotą dokumentą, kuris nebūtų perkrautas. Nenorime padaryti tokios pat klaidos, kaip praeitos parlamento kadencijos metu, Ten nepaminėjome labai daug dalykų, nes jau buvo pranešimas labai perkrautas, bet pasistengsime, kad mūsų pakeitimai būtų nu, trumpi ir aiškus ir paminėtų svarbiausius dalykus. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį pranešėjui Tarabelai atsakyti, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Bilbao, poniai Dansilas, poniai Sebastian ir visiems kitiem, poniai Peti taip pat, kurie pateikė konkrečių pasiūlymų, idėjų, e, kai dėl sveikatos iš tikrųjų tai yra aktualus e, pasiūlymas. Nesu, ne, nesutinku su viskuo, kas buvo pasakyta, e, bet aš taip pat su Žemės ūkio komitete ir, ir, ir negaliu pritarti, kad buvo apleistos, netkreiptas pakankamas dėmesys į moteris kaimo vietovėse. Kai ir sulaukęs visų pakeitimų tikrai stengsiuosi kaip tik galima labiau pasiekti būtinus kompromisus, kad, tekst, kad tekstas pasiūstų aiškę žinę. Ir padėjėja Marija Mo yra visą laiką jūsų paslaugoms, jūs ją galite susisiekti, jie taip pat prižiūri šio dokumento eigą. Ir pirmininkė kalbėjau trumpai, bet paprasčiausiai noriu visiems padėkoti. Ačiū labai, ponai. 10 minučių panaudosime. Eh, Taip, ačiū labai, ponė Tarabela. Dabar dar turime 10 minučių. Ir e, pakeitimų terminas yra gruodžio 10 diena. Kitas klausimas yra konvencija dėl nedeklaruojamo darbo. Pone Kuneva, galbūt galėtume pasistengti per 5 ar 10 minučių mm, iš, aptarti šį klausimą, kad galėtume eiti toliau. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, nedeklaruojamas darbas paveikia moteris ypač, kalbant apie darbą namuose ir kitus įsipareigojimus. E, užimtumo ir ekonominių reikalų komitetas parengė įvairių dokumentų šio klausimu. Taip pat išklausiau pranešėjo pono Peritski, kuris mano galva laikosi labai gero požiūrio į šį pranešimą. Manau, kad svarbu, kad mes eitume šiek tiek toliau nei paradinis komisijos pasiūlymas kad nereiktų apsiriboti vien tik apibrėžimais ir prevencija, kalbant apie šią problemą. Tačiau svarbu taip pat pažvelg, panagrinėti galimybę, kaip uh, padėti žmonėms perėti iš neformalios į formalę ekonomiką. Mano pirmasis praneš, pa, pakeitimas e, sako, kad kadangi moterys, kadangi moteris šis nedeklaruojamas darbas paveikia daug labiau joms dirbant nam, namuose, rūpinantis vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis ir taip toliau. Labai svarbu, kad situacija būtų paskirstita kiekvienai šaliai, kad iš kiekvienos valstybės narės gautume tikslius duomenis, kad galėtume suvokti šio nedeklaruojamo darbo problemą ir mastą. 2, 3, 5 ir 9 pakeitimai Antras, penktas, trečias ir devintas. Mano pakeitimai yra susiję su tuo, kad ir Europos lyčių lygybės instituto darbuotojai taip pat turėtų įsitraukti į šią platformą, nes viena iš platformos užduočių yra pagalba darbuotojams pereinant iš neformalaus į formalų į darbo rinkos sektorių, kad jie nepasiliktų ir toliau šešėlinėje ekonomikoje. Ir e, lyčių lygybės institutas čia taip pat galėtų padėti. Kadangi dabar atsitiktinis ir nedeklaruojamas darbas yra labai daugelio moterų kasdienybė. kartais tai yra vienintelis būdas, kaip jos gali užsidirbti pinigų, kad išlaikytų savo vaikus. Visą tai reikia turėti omenyje. Kalbant apie moteris, visokie nedeklaruoto darbo aspektai yra be galo svarbus. Labai svarbu, kad ši platforma taip pat spręstų moterų dirbančių nedeklaruojamą darbą problemą. Ir čia turiu omenyje ypač darbą namų ūkija, rūpinimasi senyvais, žmonėmis vaikais. Visa tai įtakoja ir socialinį moterų saugumą. Šeštasis pakeitimas mano galva yra pats svarbiausias, kadangi jame siūloma, kad platforma pri patvirtintų aišku nedeklaruojamo darbo apibrėžimą. Kadangi dabartinis apibrėžimas yra iš 1998 metų. Ir jeigu norime, kad ši platforma būtų veiksminga ir naudinga, šį, šią apibriežtį reikia peržiūrėti. Mums reikia apibriežties, kuri tiksliau apibrėžtų šį reiškinį, tokį, koks jis yra šiandieną. Taip pat būtina pažvelgti į valstybės narėse taikomų sankcijų klausimą. Sankcijų kovojant su nedeklaruojamu darbu. Kai kurie darbdaviai, pavyzdžiui, deklaruoja savo darbuotojus, bet nedeklaruoja visų jų išdirbtų valandų tai ne tik, kad slepia problemos mastą, tačiau taip pat reiškia ir tai, kad nacionalinius kovos tiks, tinklus reikia sustiprinti. Aštuntas ir dešimtas pakeitimai kalba apie tai, kaip lyties aspektus reikia integruoti ir išnagrinėti šioje srityje būtent. Taip pat apie tai, kad nederėtų pamiršti, jog nedeklaruojamas darbas vyrų ir moterų nedeklaruojamas darbas taip pat skiriasi. Kartais moterų nedeklaruojami darbai trunka ilgiau, bet jos dirba mažiau valandų ir todėl vis tiek gauna mažesnį uždarbį. Ir tai neleidžia joms būti ekonomiškai nepriklausomoms. Taigi, kaip minėjau, pirmininkė svarbu, gauti tikslius duomenis ir faktus, kad galėtume jais pasiremti, apibrėždami šią problemą. Trūksta statistikos ir apie moteris migrantės dirbančias nedeklaruojamą darbą. Jeigu norime sustiprinti užimtumą ir moterų teisių įgyvendinimą, turime užtikrinti, kad jos galėtų dirbti saugiai ir oriai. Dėkoju. Gracias, Labai ačiū, ponia Kuneva. Dėja, tikriausiai turėsime apsiriboti tuo tarpu ir pasitenkinti pranešimo pristatymo. Nepamirškite, kad jūs turite dar laiko pateikti uh, pakeitimus jeigu mūsų bendras su Libe komitetų posėdis baigsis anksčiau, tai mes galėsime grįžti prie šito darbo tvarkės klausimo ir taip pat e, galėsime patvirtinti 13 metų biudžeto įvykdymą tiek bendrai, tiek Europos lyčių lygybės instituto. Taigi pakartosiu, iki gruodžio 10 galite pateikti pakeitimus.